Uh, please take a standing position, colleagues. Will be European anthem. Kolegos, prašau visų uh, likti atsistojus, išklausysime Europos himno.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 gerbiami kolegos, parlamento nariai, komisarė. Man tenka e, labai dėlė garbė pristatyti Jums, Jo ekscelencija Amadu Tumanitūrė, Malio Respublikos e, prezidentą ir jo žmoną. Ne pirmą kartą jis lankosi jau pas mus Europos parlamente. Taigi ne pirmą kartą matome jį čia, tačiau pirmą kartą išklausysime jo kalbą. Jis mus aplankė 2009 balandį prieš pusantrų metų. E, šiandieną jo kalba bus labai svarbi, kadangi e, ji bus pasakyta e, išvakarėse jungtinių tautų viršūnių susitikimo, kuris vyks po dviejų savaičių ir bus, kur bus kalbama apie tūkstantmečio vystimosi tikslus. Mes prisimename e, praėjusi laikotarpį, žinome e, apie teroristinius išpolius ir žinome, kad Malio Respublika vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su terorizmu. Taip pat prisimename, kad Malio Respublika yra viena iš šalių, kur demokratizavimas yra sėkmės istorija. Tai yra labai didelės sėkmės pavyzdys demokratijos kelyje ir iš dalies tai yra gerbiamo prezidento dėka. Įvykiai, kurie vyko dešimtojo dešimtmečio pradžioje, tapo realybė. Žinome, kad šalį valdė prieš tai karinė junta, o paskui šalyje įvyko pokyčiai. Taip pat žinome, kad dar daug ką reikia pasakyti, dar reikia daug ką pakeisti, tačiau suprantame, kad reformų procesas yra testinis procesas. Mes tą išgyvename ir Europos Sąjungoje Taip pat Res, Malio Respublikoje reikia tęsti reformas. Mes esame įsitikinę, kad jūsų žodžiai bus svarbus ne tik kalbant apie tai, kas vyksta Afrikoje, bet ir galvojant apie tai, kaip jūsų šalis gali atstovauti visam kontinentui, žengiant link e, laisvosios rinkos ir demokratinio vystimosi. Tai taip pat mums bus svarbu Europoje, nes mes norime būti lyderiai padedant šalims, kuriuoms reikia pagalbos. Mes norime būti lyderiai tarp šalių, pasis, kurios pasisako už demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms vertybėms, kuriomis mes Europoje čia taip tvirtai tikime. Esu įsitikinęs, kad mūsų e, piliečių lūkesčiai ir siekiai yra panašus į tuos, kuriuos turi Malio Respublikos žmonės. Todėl labai įdėmiai išklausysime jūsų kalbos ir iškart dabar suteiksiu jums žodį. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas Europos komisijos pirmininkė. Aukšti bendros e, užsienio ir saugumo politikos atstovai, gerbiamas komisarė plėtrai, gerbiami parlamento nariai, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami Malio parlamento nariai, gerbiamas pirmininkė, visų pirma, aš norėčiau Jūs pasveikinti. E, džiaugiuosi tuo, kad Jūs išrinktas Europos parlamento pirmininku. Taip pat, kuo nuoširčiausiai norėčiau padėkoti ir frakcijų pirmininkams. Ačiū Jums už tai, kad suteikėte man tokią privilegiją. Turiuomenį privilegiją atvykti šiandien pas Jūs ir su jumis pasidalinti visų pirma savo viziją. Savo viziją apie tai, kokie pagrindiniai iššūkiai e, laukia mano šalies, visos Afrikos. Taip pat noriu pabrėžti ir tas pastangas, kurios yra dedamos kiekvieną dieną siekiant ilgalaikių sprendimų. Gerbiami parlamento nariai, Mali Malis yra pačioje Afrikos širdyje. Mes ribojamės su septyniomis šalimis, iš viso turime 7000 km pasienio ruožą. Malis yra tokia šalis, kuri turi labai turtingą kultūrinį paveldą. Tas paveldas yra labai įvairialypis. Taip pat noriu pasakyti, kad mūsų šalies istorijoje yra ypatingų momentų, kur akamguma hartija buvo patvirtinta prieš daugiau kaip 700 metų ta hartija kodif kodif kodifikavo valdžios pasidalymą, taip pat buvo ir vėliau daugiau dokumentų, kur buvo kalbama apie atskirų asmenų, jų teisų gynimą, nusavybės gynimą. Tame dokumente kalbama apie tai, kad e, kiekvienas asmuo turėtų būti gerbiamas Tas dokumentas buvo paskelbtas prieš šimtmečius, tačiau jame kalbama apie tokius pačius demokratinius principus, kurie aktualūs ir šiandien. Tos pačios vertybės yra aktualios ir Europos parlamentui. Timbuktu buvo labai svarbus miestas 335 metais Timbuktų mieste studijavo daug studentų. Jie studijuodavo mečetėje, o taip pat ir universitete, kur klausydavosi paskaitų. Mamurkadi yra labai svarbus e, rašytojas, kilęs iš Malio ir jis teigia, kad Timbuktu turėtų būti vertinama dėl savo institucijų svarbos Taip pat e, noriu pasakyti ir tai, kad e, Timbuktu studijavo ir daug studentų iš užsienio. 2006 metais Timbuktu buvo paskelbtas islamo kultūros sostinė. Malis yra tokia šalis, kuri yra žinoma savo išskirtinė geografinė padėtimi ir kultūros paminklų gausa. Tai reiškia, kad Malis yra labai svarbi šalis turistams. Malis daugelį metų palaiko glaudžius ryšius su Europą. Ambasadoris Kungum Use užmeskė um, diplomatinius santykius su Portugalija dar XIV amžiuje. Gerbiami Europos parlamento nariai. Jūs esate išrinkti ES atstovais. Aš norėčiau Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą tarp Malio ir ES. ES yra svarbiausias mūsų partneris. Mes gauname daug paramos iš ES vystimosi fondą. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad mūsų bendradarbiavimas yra puikus, jis puikiai veikia, jis yra gerai administruojamas. Viena devintoji. Devintasis plėtros fondas labai puikiai dirbo, na, o lėšos iš dešimto plėtros fondo buvo įsisavintos šimtų procentų. Turiu pasakyti, kad puikus bendradarbiavimas turi labai tiesioginį poveikį malio žmonių geroviai. Tai taip pat skatina ir demokratiją mūsų šalyje. Nuo 91 metų valstybės perversmo mūsų šalyje uh, vyruoja demokratija. Nuo 91 metų prasidėjo demokratinis perėjimas. Jis truko iki 92 metų. Na ir tuo perinamo laikotarpiu mes prisėmė svarbius įsipareigojimus plėtoti demokratiją. 92 metais įvyko laisvi ir sąžiningi rinkimai. Prabėgus dar dešimčiai metų aš buvau išrinktas Malio prezidentu. Ir turiu pasakyti, kad toks demokratinis pereimas prie naujos santvarkos buvo pirmas taikus pereimas per visą Malio istoriją. Aš manau, kad Malėje mes turėtumėm kurti tokią demokratijos formą, kur būtų atsižvelgiama į mūsų žmonių įvairovę. Malis yra labai įvairialypė šalis ir tai reikia atsižvelgti. Po rinkimų Malyje neįvyko jokia esminė krizė. Mes turime bendradarbiauti politinę, socialinę prasme ir taip pat mes turėtumėm į visą demokratinį procesą įtraukti ir pilietinę visuomenę. Malija mes tengiamės ginti visas pagrindinės laisvės. Aš kalbu ne vien tik apie vienbalsį sprendimų prieimimą, ne, aš kalbu apie kompromisų ieškojimą. Malija mes siekiame pažangos, siekiame sukurti naują politinę sistemą kuri pasitarnautų Afrikos ateičiai. Mes norime sukurti plačias, plačią vyriausybinę koaliciją mūsų šalyje. Malija vyriausybinė koalicija apima visas, visų partijų atstovus. Taigi mes siekiame politinio konsensuso tam, kad būtų galima apjungti uh, visas politinės partijas. Mes siekiame vienybės ir tarp paties parlamento narių. Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Būtent vadovaudamasi konsensuso dvasia, mes siekiame demokratijos konsolidacijos Malėje. Mes jau prabėgo 20 metų nuo valstybinio perversmo į demokratijos procesą mes įtraukiame ir pilietinę visuomenę, ir profsąjungas, ir įvairias asociacijas. Ir dėl to mums lengviau kovoti su institucinio darbo spragomis. Mes norime skatinti piliečius dalyvauti rinkimuose. Mes taip pat norime stiprinti politinių partijų pajėgumus ir taip pat mes užtikriname ir opozicijos teisės. Tuo klausimu netgi vyko referendumas ir vėliau Nacionalinė asamblėja priėmė sprendimą. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad šiandien esu tarp jūsų ir kad galiu pasisveikinti ir su tais Europos parlamento nariais. Su, ir džiaugiuosi galėdamas pasveikinti ir čia esančius Malio parlamento narius. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote kartu su manim į Strasbūrą. Monsieur le Président, honorable député. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, institucinė ir politinė evoliucija Malija mums yra labai svarbi. Taip pat noriu pasakyti ir tai, kad svarbi yra centralizacija. Nuo 10 amžiaus Afrikoje buvo daug imperijų, tačiau visos tos imperijos buvo decentralizuotos. Mes Malyje vadu, taip pat vadovaujamės decentralizacijos strategiją. Mes siekiame harmonizavimą ir tuo pačiu metu suvokiame, kad decentralizavimas įmanoma tik tada, kai yra išskaidomos jėgos. tai galima pasiekti tik įgyvendinant reformas, kurių pagalba pagerėja ekonominis ir politinis valdymas, socialinis valdymas, ypač vietinių lygmenių. Turėtume atidžiai stebėti, kas vyksta Malyje. Aš manau, kad ir ES turi prisimti svarbu vaidmenį, mums reikia jų ir finansinės paramos. Na, kalbant apie reformas, apie institucinės plėtros, uh, reformą. Tai mes pasinaudojame ES paramą, dabar mūsų šalies administracija yra modernizuota, bet mes siekiame ją dar labiau sustiprinti. Šiuo metu Malyje yra 703 administraciniai vienetai. Jas, tuos vienetus valdo vietinio ligmens asamblėjos Taip pat e, mūsų šalyje veikia ir vietinės tarybos. Mes taip pat ateityje sieksime sukurti senatą tam, kad dar labiau sustiprintumėm savo ambicijas siekti decentralizacijos. Tam, kad padėtumėm vietiniam valdymui, mes esame įkūrė fondą, kuris teikia paramą kaimo bendruomenėms. Taip pat yra teikiamos, teikiamos ir socialinės paslaugos tiems žmonėms, kurie gyvena kaimo vietovėse. Gerbėmiai nariai, aš noriu šiai garbingai asamblėjai e, pasakyti keletą žodžių apie imigraciją. Imigracijos klausimas yra svarbus mums visiems, kadangi kiekvienas iš mūsų kiekvieno iš mūsų šaliai, e, imigracija yra daugias luoksnis klausimas. Dažniausiai kalbama apie demografi, demografinius, ekonominius, socialinius, humanitarinius ir tapatybės klausimus. Mums šiandieną norisi surasti bendrus sprendimus. Norime, kad imigracija prisidėtų prie bendrojo augimo ir gerovės abiejuose kontinentuose. Tačiau yra ir iššūkių. Protų nutekėjimas, nuo kurio kenčiame, e, kainuoja Afrikos šalims labai daug Mes neturime daug labai patyrusių specialistų tokiuose srityse kaip švietimas, o ypač sveikatos apsauga. Pagal Tarptautinę migracijos organizaciją 40 procentų Afrikos valstybių e, e, išgyveno tokią situaciją, kai 35 procentai universitetų diplomantų palieka savo šalis. Imigracija iš Afrikos vyksta pirmiausia pačiame Afrikos kontinente. Afrikoje gyvena vienas milijardas gyventojų. Maždaug 2 milijonai iš jų tik tai te gyvena Europoje. Tiems žmonėms gyvenimas yra gana sudėtingas, jie palieka savo šeimas, kerta dykumas, vandenynus, jūras, kad pasiektų Europos rojų. Jie yra prekeivių žmonėmis aukos, tų, tų prekeivių, kurie neturi jokių skrupulų. Dažnai jie e, miršta iš bado ar nuo troškulio ir neturime statistinių duomenų, kurie pakankamai tiksliai atspindėtų realybę. Jeigu pažiūrėsime į mano šalį Malį, tai yra šalis, e, kurioje matome imigraciją ir emigraciją. Yra 4 milijonai maliečių visame pasaulyje, tačiau 3,5 milijono iš jų gyvena Afrikoje, maždaug 200 tūkstančių iš jų yra Europoje ir kitur pasaulyje. Kalbant ekonominės terminas, terminais, pajamų pervedimas tarp Malio ir diasporos sudaro maždaug 200, e, 150 milijonų eurų per metus ir tai sudaro nemažą BVP dalį. Tai yra 2005 metų duomenys. E, duomenų atsiprašau, pajamų pervedimas sudarytų 85 e, procentus vystomosios metinės pagalbos maliui. Gerbėmieji nariai, dabar aš turiu galimybę pasidžiaugti politiniu dialogu tarp ES ir Malio ir e, šio dialogo kokybė pirmiausia dėl migracijos dalykų. Mums pavyko e, įgyvendinti profesinio mokymo programas žmonėms e, mano šalyje, turime daugiau vietos verslininkų, taip pat e, turime specialių programų grįžtantiems migrantams. Dialogas imigracijos politikos klausimais tarp ES ir Vakarų Afrikos leido mums pradėti įgyvendinti Bamake bandomąjį projektą E, sukūrėme informacijos ir migracijos valdymo centrą. Jo tikslas e, pagerinti mūsų turimą informaciją apie imigracijos reiškinį renkama e, informacija apie galimus migrantų kelius, apie tai, kiek žmonių lieka namuose. Taip pat kaupiame informaciją apie teisinius dalykus susijusius su imigracija. Siekiame informuoti ir visuomenę šiais klausimais ir bandome kovoti su nelegale migracija. Bet taip pat turime galvoti ir apie žmogiškąjį kapitalą ir finansinį kapitalą, kurį prarandame, kai žmonės išvyksta iš Malio. Pirmininkė, gerbėmėjai nariai. Saugumas yra esminis dalykas bendraujant su Europos Sąjunga. Man atrodo, dabar turime gerą e, galimybę pagalvoti apie tai, kokios grėsmės kyla ES ir mums. Mes kalbame apie tam tikrą taką, kuris e, tęsiasi nuo Mauritanijos iki Sudano. Tai yra didžiulė teritorija, tas takas per, kerta Malį, Burkina Faso, Nigerį, Libiją ir Čadą. Ši e, žemės juosta yra labai retai apgyvendinta. Ten yra didžiulės e, kalnų teritorijos, kurios tęsiasi e, šimtus kilometrų, smėlio kopos šimtų kilometrų. E, aplinka yra labai nepalanki gyventi, atšiauri. Temperatūra siekia maždaug vieną laipsnį gruodį o vasarį jau saulėje ji pašoka iki maždaug 50 laipsnių Celsijaus. Taigi aplinka yra labai atšiauri, bet ten vis tiek uh, užsimama žemdirbystė. E, maždaug 50 procentų mūsų gyvulių augintojų ten, tose teritorijose, gano savo gyvulius tačiau jie labai kenčia nuo nestabilių gamtinių sąlygų. ir šiaip nestabilių sąlygų, nes kartais atsiranda ir kriminalinių nusikalstamų elementų tose teritorijose. Malis yra e, pietvakariuose tos teritorijos ir sudaro e, ta teritorija sudaro maždaug 70 procentų mūsų visos teritorijos. Taigi mes tampame tranzito šalimi, mes esame tarsi auka auka ir įkaitė e, grėsmių susijusių su ta teritorija, nes daug žmonių keliauja per Malį. E, kalbu aš čia apie, pavyzdžiui, cigarečių kontrabandą, prekybą žmonėmis, nar, prekybą narkotikais, kurie keliauja iš pietų Afrikos. Taip pat e, žinome, kad iš Magrebo tam tikros grupės kerta mūsų teritoriją, žmonės yra grobiami, žudomi Bet svarbiausias klausimas yra mobilumas, judumas toje pasienio teritorijoje, kai judama iš vienos šalies į kitą. Tačiau ne viena iš grėsmių, apie kurias ką tik tai kalbėjau, nekyla pačiame Malyje. Jos ateina iš kitur. Mes esame pasaulietinė valstybė, mūsų gyventojai yra musulmonai, tačiau mes esame pasaulietinė valstybė islamas išpažįstamas pas mus nuo 9-ojo šimtmečio, bet mūsų islamo forma yra taiki. Pirmiausia, galvojam apie žmonės. Ir mes nesuprantame fundamentalaus islamo e, ideologijos, e, kuri dažnai reiškėsi mano minėtoje teritorijoje. Mes nesuprantame tos ide fundamentaliosios ideologijos ideologijos. Religinio poveikio galbūt e, to nematome šiandieną, bet reikia galvoti, kas bus ateityje. Taigi kyla klausimas, kaip mes e, įsitrauksime. Aš noriu pasakyti, kad Selien zona e, Malyje, toji teritorija, apie kurią kalbu, yra susijusi su mūsų pastangomis e, ten sustiprinti saugumą. Tai yra pasienio problema ir mes bandėsime, bandysime ją spręsti bendraudami su kitomis šalimis, nes ji kelia mums didelį susirūpinimą. Mes turime išplėtoti, parengti tam tikrą specialią politiką, kovoti toje teritorijoje su terorizmo apraškomis nesaugumu. Mes norime padėti gyventojams, investuoti daugiau į saugumo politiką ir paremti labiausiai pažeidžiamas bendruomenės sutikdami pagalbą, kad tie žmonės galėtų patenkinti savo pagrindinius poreikius ir užtikrinti pagrindinius saugumo elementus. Mes pradedame gyvendinti tokią saugumo politiką, taip pat sustipriname savo politiką siekdami e, surinkti e, šaulių ginklus ir panašius ginklus, kovodami su ginklų naudojimu. Taip pat galvojame apie regioninį bendradarbiavimą. E, kad galėtume veiksmingai dirbti vietoje. Tai yra svarbu mūsų saugumo srityje. Turime specialią tarnybą, kuri skirta kovoti su terorizmu. Šią iniciatyvą remia Europos Sąjunga ir mes jums dėkojame už paramą šiame fronte. Taip pat norėčiau padėkoti kitų toms mums padėjusioms šalims mes sukūrėme nacionalinę tarnybą, kuri skirta kovoti su prekyba narkotikais. Taip pat e, sustipriname savo teisinių priemonių arsenalą, kad galėtume spręsti problemas. Pirmininkė, gerbėmiai e, nariai. Mes turime strategiją skirtą kovoti su terorizmu, saugumo problemams spręsti ir turime specialią agentūrą, kuri užsima nesaugumo mažinimu mūsų šalyje, pirmiausia, šalies šiaurėje. Ši strategija bus įgyvendinama 10-12 metais. Pagrindinė jos mintis, kaip galima labiau sumažinti, gal ir visiškai panaikinti nesaugumo priežastis šalies šiaurėje. Mes griežtai įgyventinsime priemonės, siekdami tvirtinti saugumą, taip pat sieksime sustiprinti bendruomenės ir jų vystimasi paremti. Norime, kad tos teritorijos būtų valdomos, tvarkomos teisingai, veiksmingai, kad tą darytų gerai valstybės administracija. Taip pat norime uh, užtikrinti uh, ginkluotas pajėgas tam tikrose teritorijose, kad neleistume nusikalstamoms grupuotėms ar teroristų grupuotėms veikti tose teritorijose. Malio Respublikos vyriausybė, taip pat vietos valdžia bus atsakingos už darbuotojų parūpinimą, funkcionavimą, administravimą bei socialinius ir bendruomenės veiksmus tose teritorijose. Mes e, laikiną struktūrą esame įkūrę ir ji e, perims išteklius iš sektorinių biudžetų, taip pat koordinuos skirtingų partnerių veiksmus, ji veiks kaip administracijos dalis. Ponai ir ponios. Salios salien teritorijos valdymas e, yra susijęs su tos teritorijos labai gilia analize. Tačiau mes e, turime bendrą viziją. Ir 2006 metais aš pats kalbėjo konfer, konferencijoje apie tai, kaip reikia pabandyti toje teritorijoje užtikrinti taiką. Šiandien mes turime visi prisimti bendrą atsakomybę. Nei viena regiono šalis negali nusimesti atsakomybės. Taip pat nei viena šalis negali pabandyti išspręsti tų problemų viena. Turime veikti sutelktai, turime e, regione tame bendradarbiauti, turime spręsti tarptautinės problemas ir reikia pabrėžti, kaip svarbu, kad kova su terorizmu yra tik tai ne kažkoks ribotas atvejs. Matome, kaip terorizmas plinta, kaip e, nuo to kenčia vietos bendruomenės, vietos gyventojai. Šios kovos esmė bus plėtoti vietoje. Mes turime suteikti alternatyvų žmonėms gyvenantiems šiaurėje, pirmiausia jauniems žmonėms. Turime juos mokyti. Jie padės mums logistikos srityje. Taip pat turime daugiau informacijos teikti ir turime kovoti su nusikalstamais tinklais ten veikiančiais. Taip pat ir e, kaiminėse šalyse, kurios, kuriuose yra tos teritorijos dalis. Mes norime pasiūlyti geresnę ateitį žmonėms e, gyventiems dykumose, ypač Malio šiaurėje. Tokie socialinės pažangos ir gerbaus siekiai yra visų maliečių siekiai. Vystimasis yra mums labai svarbus dalykas ir jis turi būti mūsų prioritetas. Mes e, sieksime tūkstantmečio vystimosi tikslų ir tam, kad pagreitintume programų gyvendinimą, mes ėmėmės keleto iniciatyvų. Pirmiausia, iniciatyvos įtraukti 160 vietos bendruomenių. Tai yra iniciatyva pagal tūkstantmečio vystimosi tikslus, pagal sveikatos e, tikslą. Tačiau žinome, kad visiškai visų tikslų nepasieksime. Daug jau ką padarėme, pavyzdžiui, švietimo srityje, e, kovos su živ AIDS plitimu e, srityje, taip pat prieigos prie geriamo vandens didinimo srityje. E, vyks greitai vadovų susitikimas New York'e, jungtinių tautų susitikimas ir mes kalbėsime su kitomis Afrikos valstybėmis, mums reikia sutelkti e, pastangas, kad padėtume šalims, kurios labiau atsilieka ir ES buvimas e, mums yra būtinas, visiškai būtinas ir jos pagalbos paketas. E, pirmininkė, komisijos pirmininkė vyriausioji galiotinė, e, Malio parlamento atstovai, Europos parlamento atstovai. Po dviejų savaičių Malis minės savo nepriklausomybės 50-asias metinės. Noriu pasakyti, kad Vokietijos federalinė respublika pirmoji pripažino Malį praėjus dviem dienoms e, po mūsų nepriklausomybės e, pripažinimo. Tai vyko 60-ųjų metų rugsėjo 24 dieną. Taip pat esame labai dėkingi ES už pagalbą vystimosi srityje. Mums uh, tenka didelė garbė lankytis čia, plenarinės sesijos metu Europos parlamente. Mes tikimės, kad gera valia ir galimybės leis mums žengti toliau ir tvirtinti mūsų bendrą draugystę. Pono ir ponios, dėkoju Jums už Jūsų dėmesį. Much, uh, Labai ačiū, ponė prezidentė. Jūs uh, sakėte, kad sveikinate politinį dialogą tarp ES ir Malio. Mes galime patvirtinti visiškai tą patį. Sveikiname politinį dialogą. Jūs kalbėjote apie reformas jūsų šalyje. Jos yra būtinos visur, taip pat ir ES. Jūs pasakėte tokį sakinį - kurti politinį kompromisą E, Afrikos ateities geroviai. Mes pritarėme jums, nes mes ES darome tą patį. Mes tai darome jau 60 metų. Ir mes sveikiname jūs kaip Demokratinės Afrikos tikrą atstovą. Labai ačiū, kad atvykote pas mus ir pasisakėte mūsų plenarinėje sesijoje. Ačiū. Thank you. Thank you.